Okay. Good morning to Labas rytas. Pradedu komiteto posėdį. Pirmasis klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Ar turite prašymų pakeisti ką nors? Ne. Darbo tvarkė patvirtinta. Antrasis klausimas. Pirmininko pranešimai. Kaip, kaip žinote, šis posėdis transliuojamas internetu. Tavo prašom elgtis gražiai. Antra, turite gavę korespondencijos sąrašą. Jeigu norite gauti kurio nors laiško kopiją, prašom kreiptis į sekretariatą. Dėl darybų susijusių su prekyba, dėl TISA. Buvo bandymų išsireikalauti daugiau skaidrumo. Kovo 10 Europos vadovų taryba nusprendė išslaptinti ir pastelbti darybų įgaliojimus, darybų dėl TISA įgaliojimus. Manau, kad tai yra svarbus žingsnis, siekiant e, apie tai konsultuoti su e, pilietinė visuomenė ir daugiau racionalumą įtraukti į diskusijas dėl pirkybos sustarimų. Šis teisai galiojimo išslaptinimas įvyko po penkerių mėnesių, po to, kai taryba nusprendė išslaptinti e, translatinės partnerystės sustarimo darybų įgaliojimus. E, laikotarpis buvo trumpesnis negu mūsų pirmojų prašymų. Tačiau tai turėtų būti modelis visoms daryboms, kad kai parlamentas prašo tarybą ir komisiją paskelbti visus įgaliojimus, kad tai padarytų būtų kaip galima anksčiau, kad visi žinotų apie tai, apie ką daromasi. Toliau kita pastaba dėl ES ir Singapūro laisvos prekybos sustarimo. Kaip pamėte, senoji komisija paskutinę savo darbo dieną nusprendė kreiptis į teismą dėl mišaus susitarimo, remiantis e, Singapūro susitarimu ir naujoji komisija Daug kalbėjo apie senosios komisijos e, sprendimą. Nepaisant to, kovo ketvirtą dieną komisija iš naujo panalizavo šį sprendimą ir paprašė teisingumo teismo pateikti nuomonę. <clears throat> Dėl to, kokiais kriterijais remiantis sutarimas gali būti laikomas mišrių susitarimu arba ne. Na ir paskutinė pastaba, paskutinis pirmininko pranešimas dėl aplinkos prekių sustarimas. Penktasis diskusijų e, darybų raundas vyksta šią e, savaitę dėl aplinkos saugos stebėjimo, analizės ir vertinimo tokių produktų. Balandžio 16 dieną komisija pristatys dėrybų situaciją čia mūsų komitete. Taigi toks buvo antrasis punktas. Dabar periname prie trečiojo. Diskusija ar keitimasis nuomonėmis su ambasadoriumi Katakami, Japonijos ambasadoriumi prie Europos Sąjungos ir, aišku, Pokalbio tema yra ES ir Japonijos prekybos santykiai. Esame turėję keletą progų aptarti e, šią temą ir man labai malonu pasveikinti ambasadorių Katakami, kuris yra su mumis, nes man susidaro įspūdis, kad Japonijos ministras pirmininkas ponas Abei yra iškėlęs ambicingą tikslą pasirašy, užbaigti laisvos prekybos e, dėrybas iki 2015 metų pabaigos. Taigi mums reikėtų žinoti, kokia yra darybus konkreti situacija. Galbūt pamenate, kad e, yra įvykę devini darybų raundai po to, kai jos prasidėjo 2013 metų balandžio mėnesį. Ir keletą kartų čia komitete apie tai kalbėjome, mm, apie samą situaciją konkrečiu atveju. Atrodo, kad šiuo metu darybos eina gerų kelių ir gali būti, kad bus pasiektas geras rezultatas visiškai netolimoje ateityje. Tiesą sakant, nežinau, ar tai bus 15 metų pabaiga ar ne. Aš asmeniškai manau, kad e, prekybos darybų e, rezultatas yra svarbiau negu greitis ar tempas. Taigi, kaip bebūtų, kaip bebūtų turime čia ambasadorių ir suteikiu jam žodį. Pone ambasadoriau, prašom. Thank you very much, Mr. Chair. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė, labas rytas gerbiamiems Europos parlamento nariams. Aš pirmą kartą lankausi pas jūs ir suprantu, kad e, galėčiau padaryti tam tikrą paaiškinamą įžanginį pareiškimą, o paskui atsakysiu jūsų klausimus. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Tarptautinės prekybos komiteto nariai, ponios ir ponai. Man tenka didžiulė garbė šiandien ryte kalbėti jūsų komitete apie Japonijos ES prekybos ryšius ir apie laisvosios prekybos susitarimą rengiamą ir prekybinius santykius apskritai. Aš norėčiau išreikšti e, giliausią pagarbą jums ir pasakyti, kad jūsų pastangos yra labai svarbios plėtojant prekybos santykius su trečiosiomis šalimis, įskaitant Japoniją. Dabar norėčiau pristatyti apskritai Japonijos ir jas santykius. Daugelį dešimtmečių mes e, esame demokratinės e, struktūros, kurios gerbė žmogaus teisės, įstatymo viršenybę ir e, bėgant metams mūsų ryšiai išsiplėtė, suartėjo Ekonomikos sektoriuje pasiekėme daug bendrų dalykų. ES yra trečia didžiausia prekybos partnerė po JAV ir Kinijos. ES Japonija yra septintoji pagal dydį prekybos partnerė. ES e, e, e, Japonijos prekybos santykiai sudaro maždaug 54 milijardus eurų, o dėl prekybos e, balanso Europos Sąjunga e, nuo 12 metų e, turi prekybos e, perteklių. Ir taip pat e, tiesioginių investicijų apimtis Japonija Europos Sąjungos yra didžiausios iš visų e, užsienio investicinių partnerių. E, Japonija yra trečia didžiausia investuotoja po JAV ir Šveicarijos. Šiandieną mes e, matome, kad 27 tūkstančiai Japonijos bendrovių veikia ES ir sukuria maždaug pusę milijono darbo vietų. ES ir Japonija bendradarbiauja e, dėl politinių dalykų, pavyzdžiui, artimų rytų, Ukrainos. Taip pat e, mes e, dalyvaujame kartu įvairiose misijose, kaip kad Malija ir kitose šalyse. E, taip pat e, neseniai e, Adeno įlankoje kartu ėmėmis antipiratinių veiksmų. Kosmoso politikoje ir kitur dirbame kartu pernai Japonija ir Europos Sąjunga suartino ryšius įvairiose srityse, kaip kad nelaimė prevencijos srityje, kovoje su ebola ir taip toliau. Kadangi mūsų e, ryšys e, plėtojasi, plečiasi visą laiką, vienas iš svarbiausių klausimų yra sukurti sistemą, kad galėtume užsitikrinti dar įtimesnę ekonominę partnerystę e, pagal ekonominės partnerystės susitarimą ar laisvosios prekybos susitarimą. Ir tai yra labai svarbi dalis naujai ekonomikai Japonijos, taip vadinami abenomikai. E, mūsų e, veikla nes, vis tik tai ekonominiai nesiplėtoja taip, kaip norėtume. Dėl to, ka, e, dėl to ekonominės prekybos sustarimas ir laisvosios prekybos sustarimas yra labai svarbus. Dabar ekonominės e, veiklos centras iš vakarų pasaulio persikėlė į Aziją ir Japonijai bei Europos Sąjungai yra labai svarbu bendradarbiauti, dalytis rinkos principais, rinkos ekonomikos principais ir siekti sukurti artimesnius ekonominius ryšius. Japonijos ir ES ekonominės priekybos sutarimas, laisvosios priekybos sutarimas užtikrins ekonomikos augimą abiems pusėms. Dėl to aš manau, kad labai svarbu mums užtikrinti rezultatus verslui ir visuomeniai, taip kaip Japonijoje, taip ir Europos Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti kaip galima turtingesnį turinį tų susitarimų. Mes esame patenkinti, kad ministras pirmininkas Abe ir e, ponas Junkeris lakryčio mėnesį e, išreiškė tvirtą sieki susitarti dėl ekonominės e, priekybos tarimo ir laisvosios priekybos tarimo šiais metais. Komisijos narė Malstrom šių metų sausio mėnesį buvo susitikusi su Japonijos užsienio reikalų ministru ponu Kišina ir ponu Miezova, ekonominės priekybos ir pramonės ministru. Jie e, pastebėjo, kad tvarkaraštis yra e, ambicingas, tačiau įsipareigojo siekti susitarimo, kaip galima greičiau. Diskusijos yra geras, e, gera pradžia siekiant pasiekti susitarimus šiais metais, principinius susitarimus. E, dėl ES Japonijos ekonominės ir laisvosios priekybos sutarimo e, vyko Briuselėje. Maždaug šimtas pareigūnų iš Japonijos buvo atvykę į Briuselį, skaitant įvairių sektorių ekspertus. E, aš gavau informacijos, kad kai kuriuose sektoriuose e, suartėjo pozicijos abiejų šalių, tačiau yra natūralu, kad egzistuoja skirtumai, kad jie išiškė darybose. Ir norėčiau pasakyti, jog matome pozityvius ženklus, kurie rodo, kad pradėjome tikrais darybas ir e, turėsime daugiau esminių diskusijų pagal numatytą tvarkaraštį. Per devintąjį darybų raundą abi šalis e, aptarė įvairius sektorius, įvairias sritis, pavyzdžiui, prieiga prie rinkos, priekyba pra, prekiamis, paslaugomis, investicijos, netarifinės kliūtis, viešiai pirkimai. E, Dėrybininkai iš abiejų pusių užsitikrino gerus rezultatus ir buvo numatytos e, problemos, kurias reikia spręsti ateityje. Taip pat buvo kalbama apie e, aukšto lygio sutarimą, e, suvokiant to pačiu abiejų pusių skirtumus. Jeigu mes pasieksime principinį, susi... norime pasiekti principinį sutarimą šiais metais, mes turime dirbti sparčiai, e, bendrauti kas porą mėnesių, labai aktyviai veikti, palaikyti kontaktus ir dvišalius ryšius. Ir Aš taip pat norėčiau paminėti keletą svarbių elementų e, susijusių su darybomis dėl netarifinių priemonių. Mes nuo darybų pradžios praėjus vieniems metams e, įsipareigojame įvertinti padėtį, taip pat e, sieksime kitų e, rezultatų ir įgyvendinti tam tikras priemonės iki darybų pabaigos. Mes suprantame, kad mums dirbant maždaug du trečdaliai priemonių plane paminėtų kliūčių jau yra šalinamos ir mes dirbsime toliau e, siekdami e, visas panaikinti kliūtis. E, automobilių sektorius. Japonijos vyriausybė tvirtai įgyvendina ES Europos ekonominės, jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos e, priemonės. Japonija taip pat vadovauja diskusijoms e, siekiant sukurti e, tarptautinę automobilių tipo patvirtinimo sistemą tai e, bus reglamentavimas taikomas visam automobiliui, ne atskiroms dalims. Taip pat bus pritaikyta tarpusavio pripažinimo sistema, e, pagrįsta visų automobiliu. Dabar trumpai apie geležinkelius ir viešuosius pirkimus šioje srityje. E, Japonija yra trys privačios pagrindinės geležinkelio operatorės Europos e, Sąjunga išreiškė tam tikrus e, nuogastavimus darybų metu ir buvo kalbama apie viešusius pirkimus, e, buvo kalbama apie tai, kad jie turėtų vykti nediskriminavimo ir skaidrumo dvasia vadovaujantis. Ir mes e, pateiksime e, visą informaciją apie viešos pirkimus e, svetainėse. Taip pat Japonija siekia pasinaudoti technologiniais pasiekimais ES. Praeitą lapkritį vyko įvairūs renginiai Düsseldorfe, Vokietijoje, Lilyje ir Milane. Ir Mes e, sieksime atverti e, viešųjų pirkimų rinką Europos tiekėjams. E, geležinkelių pramonė tiek e, Europoje, tiek geležinkelį. E, abiejų. Aeros provide a significant opportunity for them. tai atveria naujų rimtų galimybių stiprinti tarpusio supratimą, bendradarbiavimą ir mainus tarp šių pramonės šakų. Taip pat e, šie kontaktai buvo aukštai vertinti abiejų šalių. Aš e, susitikinęs, kad Japonijos vyriausybė ir toliau rems šį dialogą. Kalbant e, apie viešuosius pirkimus geležinkelių sektorija. Japonija atsižvelgia į ES susirūpinimą ir dar prieš baigiant e, ekonominės partnerystės laisvos prekybos e, dėrybas e, padarė atitinkamus pakeitimus. Nepaisant to, negalime tikėtis galimos ekonominės naudos, kol neįsigalios susitarimai. Todėl tiek Japonija, tiek ES privalo išspręsti probleminius klausimus tam, kad e, galėtų prieiti bendros išvados, e, kuris e, pasirašančios sustarimus, kurie yra būtini abiems šalims. Manau, kad abu susitarimai turėtų būti abipusiai naudingi, net nereikia jų pasirašyti vadovaujantis tam tikrų e, suinteresuotų subjektų arba pramonės šakų interesais. Reikia galvoti apie platesnę perspektyvą ir naudą Europai ir Japonijai. Europos e, pilietinės visuomenės, verslo ir vyriausybių balsai geriausiai yra girdimi, jeigu juos perdoda ar atkartoja Europos parlamentas. Japonija yra labai dėkinga už Europos parlamento nuolatinę, nuolatinę aktyvumą šioje srityje ir susidomėjimą tarpusavio santykiais. Aš tikiuosi, kad abi darybų šalis imsis reikiamų žingsnių, kad greitų laikų būtų baigtos darybos dėl e, ekonominės partnerystės ir laisvos prekybos ir tikiuosi, kad galėsime ranka rankon dirbti siekdami šio tikslo. Ačiū. <coughs> Uh, and indeed Trying, Ačiū ambasadoriu. Manau, kad mes iš tiesų mėginsime dirbti ranką rankon siekdami gerų susitarimų. Dabar e, suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, nuolatiniam, po to šešėliniams pranešėjams. Edo, prašau. Labai ačiū ir pasveikinti mūsų tarpę ambasadorių Katakamą. Labai malonu jį čia matyti. Noriu padėkoti už jūsų pateiktą vykstančių darybų įvertinimą. Nuo darybų pradžios prabėgo dviejų metai. Visi prisimename, kad įvertinimas po pirmųjų metų buvo teigiamas, tačiau Dabar diskusijos vyksta pakankamai karštai. Ambasadoriau, žinome, kad ES parengė naują sąrašą susijusi su <clears throat> ne, nesusijusi, naują sąrašą ekonominių kliūčių ir suvaržymų nesusijusių su muitų mokesčiais ir e, norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tą antrąjį sąrašą su muitų mokesčiais nesusijusių priemonių, nes mes manome, kad atitinkamus klausimus būtina spręsti. Kalbant atvirai, norėčiau sužinoti, ką iš tiesų Japonija mano apie vadinamąjį pragmatinį požiūrį į darybas. Kas čia turima omenyje? Aš suprantu, kad e, svarbu kuo greičiau baigti darybas, galbūt iki šių metų pabaigos mes dedame pastangas siekdami šio tikslo, tačiau Ką tai reiškia tas jūsų minėtas pragmatinis požiūris? Ar tai reiškia, kad Japonija nori pasirašyti tik tai bendro pobūdžio mažesnių užmojų susitarimą ir vėlesnių metų vėliau, kurį vėliau būtų galima išplėsti, įtraukiant tam tikrus reglamentavimo aspektus, ar siekiama prasmingo susitarimo. Mūsų vertinimo abiejų šalių ekonomikoms labai svarbu, kad kuo greičiau šie susitarimai būtų pasiekti, tačiau mes taip pat norime, kad susitarimas būtų tolygus, rimtas, žinome, kad e, žinoma, kad e, puikiai suvokiame, e, kad būtina atsižvelgti į mūsų partnerį iš Japonijos reikalavimus dėl muitų mokesčių. Tačiau tie reglamentinių pobūdžio aspektai, netgi tam tikras diskriminacinis elgesys Europos gamintojų atžvilgių turi būti aptartas ir išspręstas darybų eigoje. Taigi Gegužės mėnesį vyks labai svarbus aukščiausio lygio susitikimas. Turėsime dvi galimybės dar prieš tai neformaliai susitikti. Tikiuosi, kad bus galima pasiekti teigiamų poslinkių dar iki aukščiausio lygio susitikimo ir aš tikiuosi, kad mes sieksime to prasmingo ir ambicingo susitarimo, kuris būtų naudingas abiejų šalių ekonomikoms. Dar norėčiau paprašyti e, pak, Japonijos ambasadoriaus pasistengti, kad Japonija aktyviai dalyvautų šiuose darybose, turint omenyje, kad ji dalyvauja taip pat ir kitose labai svarbiose darybose dėl transatlantinės e, prekybos investicijų partnerystės. E, kai kas Europoje mano, kad e, šis susitarimas yra mūsų partneriams iš Japonijos e, dar svarbesnis negu susitarimas su ES laisvos prekybos. Aš norėčiau išgirsti jūsų patikinimą, kad Japonija deda visas įmanomas pastangas, kad e, probleminiai klausimai darybose su Europa būtų sprendžiami tam, kad, kaip minėjau, būtų galima pasiekti prasmingo, teigiamo ir ambicingo laisvos prekybos sustarimo su Europa. Norėdamas uh, Pas, naudodamas progą norėčiau kolegoms pranešti, kad e, INTA Japonijos e, stebėsinos grupės posėdis vyks kitą savaitę antradienį paskeisime nuomonėmis su vienais iš e, svarbiausių suinteresuotų subjektų, pat ir geležinkelio pramonės atstovais. Bus labai svarbu išgirsti ir apsvarstyti Japonijos pramoniai rūpimus klausimus. Taigi Europos parlamentas labai atidžiai stebi dėrybų eigą. Ir dar kartą noriu padėkoti ambasadoriau, kad atvykote, noriu padėkoti už jūsų mintis, paaiškinimus, komentarus ir prašyčiau atsakyti į tuos du mano užduotus klausimus tam, kad galėtume būti tikri, jog šiais metais bus pasiektas tinkamas susitarimas. Ačiū. Pas Valens Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės kaip šešienis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, ambasadoriau, kaip žinote, vartotojų apsauga yra labai svarbus aspektas ir klausimas Europos Sąjungai. Nuo 89 metų visiems maisto produktams taikomi tinkami reikalavimai e, dėl sudėdamųjų dalių ir mes taikome tinkamas sankcijas, jeigu tų taisyklių nesilaikoma <clears throat> Japonijoje. Brūkšninių kodų vartojimas nėra privalomas, tačiau 2014 Rugsėjo 27 dieną buvo gautas e, atitinkamas raštas, e, parengtas tiksliau, kuris buvo adresuotas Japonijos alkoholio gamintams. E, Japonijos gamintojai naudoja tam tikrą e, kodavimą, gaminant maisto produktus, taip pat ir e, alkoholinius gėrimus, e, kurios pastelkus galima atsekti sudamasias dalis. Tuo tarpu dabar mūsų rinkoje mes galime aptikti kai kurios likerinius gėrimus, kurių sudėties atitinkama kodavimą pasitelkus atsekti neįmanoma iš Japonijos. Noriu paklausti, ar Japonijos vyriausybė ketina svarstyti tinkamus teisės aktus, pagal kurios būtų užtikrinamas <clears throat> e, kad būtų galima užtikrinti e, šio gaminio sudėdamųjų dalių, e, tinkamų gaminių sudėdamųjų dalių atsekamumą. Taigi, jūs e, pateikėte tinkamų pasiūlymų sąrašą ir aš noriu paklausti, ar tas sąrašas galėtų būti išplėstas ir jeigu taip, tai kokiais papildomais aspektais ar priemonėmis tą sąrašą būtų galima išplėsti. EKR frakcijos atstovų nėra, Lamsdorfo taip pat nėra, Alde frakcijos ponas Šolci žodis. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ambasadoriui už labai išsamų dabartinės dėrybų būklės ir eigos dėl laisvos prekybos susitarimų ir ekonominio bendradarbiavimo pristatymą mes esame labai ryštingai nusiteikę e, lygiomis sąlygomis dėrėtis su Japonija, tačiau e, manau, kad tiek iš Japonijos pusės, tiek iš ES e valstybių narių 28 pusės turėtų būti <clears throat> išvelgiama atitinkama nauda šių dėrybų. Aš pritariu pirmininko pozicijai, kad e, dėrybų kokybei reiktų teikti pirmenybę, o ne kiekybę ir e, galvoti, kaip šios dėrybos ir sustarimai galėtų prisidėti prie ES ir Japonijos ekonomikos vystimos. Tik norėčiau užduoti kelias klausimus e, tiek ambasadoriui, tiek komisijos atstovams. Pirmiausiai kokia yra dabartinė dėrybų būklė, e, vertinant jas e, e, Ramiojo vandenino laisvos prekybos dėrybų kontekste, tantumai, kad šios darybos apriepia, apima JAF ir Ramio vandenino valstybių, skaitant Japoniją, tarpusavio prekybinius santykius. Aš manau, kad šios darybos tikrai turės didelės įtakos daryboms dvišalėms tarp ES ir e, Japonijos ir taip pat e, daryboms tarp ES e ir JAF dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. Taigi, kaip, koks būtų Japonijos vertinimas šių laisvos prekybos e, sustarimo galimybių ramiai vandenino regione. Taip pat, e, kaip jūs, kokią numatote galimybę taip darybo eigoje suderinti e, visus su reglamentavimu susijusius aspektus, atsižvelgiant į tai, kad tiek ES, tiek Japonijoje egzistuoja labai daug įvairių skirtingų apibrieščių, standartų ir e, sistemų. Musadariau, jūs jau užsiminėte, kad darybų eigoje išaiškės, dėl kokių klausimų labiausiai nesutarėme, taigi galbūt galėtumėte sukonkretinti, kur, kokiuose sritise daugiausiai nesutarimų yra. Trečias klausimas. Noriu pasidomėti kaip e, Japonija yra pasirengusi spręsti ES ir Japonijos laisvos prekybos sustarimo kontekste investuotojų valstybės ginčių sprendimo, e, sprendimų problemas. Aš čia pirmiausiai turiu omenyje finansų rinkos reglamentavimą, komercinių bankų veiklos reglamentavimą ir pabaigai galbūt galėtumėte pateikti Japonijos įvertinimą dėl darybų skyriaus e, susijusio su tvarumu, e, kuriame mes labai didelę reikšmę teikiame socialiniams standartams, aplinkos sauginiams standartams, koks būtų e, Japonijos požiūris į šiuos aspektus ir tą patį. Tuos pačius klausimus norėčiau adresuoti pat ir komisijai kad jį galėtų sureaguoti diskusijų eigoje. Ačiū ponui Vogneriui žodis. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ambasadoriui už šią diskusiją, už galimybę pasikeisti mintimis. Norėčiau pratesti pono Šolco klausimą ir dar kartą pasiteirauti dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmą. mechanizmo, kokioje Kokiame etape yra darybos dėl šių klausimų? Antras e, klausimas, labai kritiškai vertiname tuos neigiamus sąrašus, kurie yra taikomi paslaugų teikimo sričiai, nes manome, kad tokius sąrašus patvirtinus po to būtų labai sudėtinga persidėrėti, ypač jeigu čia kalba eitų apie visuotinės svarbos paslaugas, taigi kaip jūs vertinate šios sąrašus. Dar vienas klausimas. Europos Sąjungoje dabar yra leistina e, maisto produktuose naudoti tam e, tikrus papildus, kurie Japonijoje buvo arba yra uždrausti dėl e, galimų grėsmių sveikatai. Japonijoje reikalavimai maisto produktams yra labai griežti. Dėl kokių priežasčių jūs e, juos sušvelninote? Ar nemanote, kad dėl šių Dėl šio laisvo prekybos susitarimo ir dėl ramio vandenyje laisvos prekybos susitarimo galbūt e, privalėsite dar labiau e, sušvelninti reikalavimus susijusius su maisto sauga. Ačiū. Dar du kolegos paprašė žodžio. Ponas Fyzas pirmasis. Katakami por su exposición, coincido con el ponente, que por supuesto. Ačiū, ponia Katakami, ačiū iš jūsų pasisakymą. Aišku, kad labai svarbu pasiekti sutarimą kaip galima greičiau, tačiau jis turi būti subalansuotas ir, ir turi apimti nediskriminacinės priemonės, esminės priemonės, kurios leistų Europai pakliūti Japonijos rinką. Turiu dvi pastabas. Pirmiausia, dėl žemės ūkio produktų. Aš manau, kad Japonijos pasiūlymas nėra pakankamai ambicingas. Ne tik dėl tokių produktų kaip jautiena ar keuliena, medelina ir panašiai, bet ir kitų išvestinių produktų. Mūsų tikslas yra turėti tokius pat, na, tokias pačias sąlygas, kaip pavyzdžiui Australija, kokiais Australija naudojasi pagal sustarimą su Japonija, arba kaip sustarime, dėl kurio Japonija derasi šiuo metu su Junktinėmis valstybėmis dėl vyno. <clears throat> Dėl geografinių nuorodų mes e, sutinkame su komisija šią temą ir labai sustamėję stebime e, kokia pozicija bus tvirtinta, įtvirtinta Ramiojo vandenino sustarime. Mes manome, kad reguliavimo sistema Japonijoje yra tik pirmasis žingsnis siekiant šio tikslo ir norėtume, kad būtų įtraukta sąlyga, kuri garantuotų geografinių nuorodų e, koegzistavimą su registruotais prekybais ženklais, kurie jau egzistuoja ir norėtume žinoti, sužinoti Ansariaus nuomonę apie tai. Pone Reding, ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriau. Mano klausimai yra tokie. Koks yra santykis tarp ES ir Japonijos dvišalių e, darybų ir kitų prekybos darybų, kuriuose dalyvauja e, jūsų šalis, tai yra transatlantinė prekybos sutarimas ir TISA. Ar yra tam tikrų sinergijų? Ar jūs bandote skurti tarptautinius standartus, ar jūs manote, kad skirtingos darybos E, tiesiog yra konkuruojantis formai. Norėčiau taip pat išgirsti Jūsų nuomonę apie tai, kaip e, sekasi automobilių e, sektoriuje, taip pat telekomo sektoriuje. Žinau, kad Japonijoje sistema yra gana konkurencinga, panašiai kaip Europos Sąjungoje. Ir elektroninėje prekyboje sistema yra mažiau konkurencinga negu Europos Sąjungoje. Uh, Labai ačiū. Dabar žodis komisijai, vyriausiam darybininkui. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai malonu papasakoti komitetoje apie darybas. Kalbėsiu labai trumpai, nes manau, kad e, nariai nori išgirsti ambasadoriaus atsakymus. Man atrodo, kad ambasadorius mums priminė e, metų peržiūros rezultatus. Norėčiau nariams priminti, kad komisijos ir tarybos e, nuomonė buvo, tai buvo geras sustarimas. E, tai buvo paketas, kuris buvo naudingas abiems pusėms e, dėl geležinkelių įsigijimų. Tai buvo pirmasis rezultatas, bet jau, jau tada geras. Pasiekime gerą rezultatą dėl netarifinių priemonių ir sulaukėme abiems pusėms naudingų pasiūlymų. Tačiau, aišku, dabar kalbame tik tai dar apie pirmus pasiūlymus. Pone pirmininkė, jūs priminėte e, ministro pirmininko Abės e, įsipareigojimą baigti šias darybas iki metų pabaigos. Taigi, kas tame tarpe dar dėl geležinkelių paketo ir iki metų pabaigos. Daug dalykų trūksta, kaip netarifinės priemonės, kaip ir minėjo pranešėjas, įsigijimai, viešieji pirkimai, be to skaidrumo, kurį pasakėme geležinkelių srityje, mums reikia dėrėtis dėl patekimo į rinką geležinkeliuose ir kitose srityse, kas labai svarbu Europos Sąjungai. Labai dar daug turime nuveikti tarifų srityje. Įsipareigojimų lygis, pirmasis pasiūlymas yra maždaug 5 procentai mūsų tarifų. Tai yra labai gerai pirmajam pasiūlymui, tačiau toli gražu ne tai, ko mes dar norime galų gale. Paslaugos diskusija labai gera, Japonija ir ES tradiciškai yra atviros paslaugų srityje, tačiau yra problemų, kurias reikia aptarti, ypač dėl e, Japonijos pašto e, įdomios pozicijos. Investicijos. E, Japonija atrodo neturi jokių kliučių investicijoms, tačiau tiesioginės užsienio investicijos yra labai žemos. Tai aišku rūpia ir pačiai Japonijos vyriausybei. Ne vienas Japonijos ministras pirmininkas siekia padidinti tiesioginių užsienio investicijų indėlį į Japonijos ekonomiką. Dirbame su Japonijos kolegomis, žiūrėdami, ar galime prisidėti prie Japonijos diskusijų apie įmonių valdyseną. Tai yra svarbiausios problemos, aišku, yra dar kitų klausimų, kaip ir tinka sustarimui tarp vienų, tarp bene didžiausių išsivyšusių ekonomikų pasaulyje. Pone Pirinkai, e, ponė sustarimas su Australija buvo paminėtas. E, vienas rūpimas dalykas yra tai, kad nors dėrybos e, vyksta gana greitai, gali būti konfliktuojančių modelių. Nepamirškime, kad ES modelis sustarimui su Japonija yra geresnė versija to, ką mes esame pasiekę sustarimuose su Koreja ir Kanada, kurie patys savaime yra labai ambicingi 21 amžiaus sustarimai. Jeigu Japonijos modelių būtų sustarimas su Australija ar Šveicarija, aš to nesakau, jeigu tai būtų, tai būtų problemų, nes tie sustarimai yra daug mažiau ambicingi, negu ką mes esame pasiekę sustarimuose su Koreja ar Kanada. Transatlantinės sustarimo e, klausimas buvo keliamas taip pat kai TPP bus pasirašytas, jis padės jeigu jis e, e, padidins prekybos liberalizaciją Azijos ramio vandenino regione, tai bus labai naudinga visiems gerai. Tačiau nežinoma, kada tas trans, trans e, ramio vandenino sustarimas bus pasiektas. Tuo tarpu mes manome, kad galime pasitikėti Japonijos administraciją, kad kaip sako amerikiečiai kaip jie sako, kaip sako amerikiečiai, kad jie gali eiti ir kramtyti kramtą naguotą pat metu. Dabar dėl terminų klausimo. E, kaip sakė ambasadorius Katakami, tai ir mano e, nuomonė kaip darybininko galima taip padaryti iki metų pabaigos, tačiau nebus to įmanoma padaryti nedadant didelių pastangų. Komisija yra pasirengusi siekti šio termino, jeigu tai galima padaryti, tai bus padaryta. Tačiau, ponia pirminkė, pacituosiu jūsų žodžius. Mes esame labiau e, įsipareigoję siekti esmės darybose, o ne tempo. Ačiū. Dabar žodis ambasadoriui. Thank you, Mr. Chair, and thank you for various comments. Ačiū, pane pirminkė, ačiū už visus komentarus. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimus, kiek tik galėsiu. Dėl taip E, tiesa, kad e, gruodžio mėnesį prieš aštuntąjį darybų randą antras sąrašas buvo pateiktas Japonijai kaip sąrašas, e, kadangi tame sąraše yra daug techninių detalių, reikia intensyviai, reikia intensyviai diskutuoti per du darybų raundus ir aš girdėjau, kad darybos vyko labai konstruktyvioje atmosferoje. Koks kitas žingsnis? Aš negaliu to komentuoti, bet čia aš manau, e, tai bus starkyta, sutarta dėl to kitose darybose. Dėl pragmatiško požiūrio ar. Kai mes minime pragmatišką požiūrių, manau, kad kyla klausimas dėl geografinių nuorodų, taip. Japonijoje egzistuoja perkybos ženklo sistema, e, kuris skiriasi nuo Europos Sąjungos. Tačiau mes stengiamės suderinti pragmatiškai ir kūrybiškai šios dalykus, kad būtų patenkinti ES interesai. Ir šią prasme mes žiūrime pragmatiškai į tai. Ir žinoma, kaip čia buvo minėta, mes, mes siekiame aukšto lygio ambicingo prašmingo sustarimo, kuris atitiktų 21 amžiaus e, laisvos prekybos sustarimų dvasę. Kai kas sako, kad termino nustatymas 15 e, e, metų pabaiga, e, Japonija ketina sumažinti standartus. Ne, taip nėra. Mes siekiame ambicingo aukšto lygio sustarimo. Tačiau tame kontekste geriau numatyti ambicingą politinį tikslą, kad abiejų darybų komandos galėtų dirbti ir siekti gero sustarimo. Dėl ramio vandenino sustarimo. Yra įvairių klausimų apie tai. Pirmiausia, kai čia atvykau, girdėjau įvairių nuomonių, kad, sakančių, kad Japonija galbūt daugiau, e, daugiau dėmesio skiria e, ramio vandenino sustarimui. Aš galiu pasakyti, kad taip nėra. Japonija vienodai svarba teikia ir ramio vandenino, ir e, Japonijos ir ES laisvos prekybos sustarimui. Tačiau, kaip jūs žinote, e, Ramio vandenino susidarimo darybos baigėsi vienas raundas Havajose kovo 15 dieną. Atrodo, darybos turės tęsis. E, tai yra tam tikros sinergijos e, šiuose darybose, yra įvairių aspektų, kuriuos reikės išvelgti, tačiau aš manau, kad jeigu Ramio vandenino susitarimas pasieks pažangos, jis turės įtakos ir Japonijos Europos Sąjungos daryboms. Paskutinis atsakymas dėl e, siuntų identifikavimo sistemos. Ramio Vandenino sustarimo atveju, man atrodo, į klausimą atsakiau, buvo klausimas apie reguliacinį bendradarbiavimą. Taip, mes vertiname tokį bendradarbiavimą ir e, Mes čia kalbame apie tai, kad būtų galima suderinti, nes net, net tiesiog sumažinti barjerus reguliavimos sistemose. Tačiau be laisvos prekybos sustarimų darybų vakar su ES komisija kalbėjome apie bendrą dokumentą dėl reguliavimo bendradarbiavimo sustiprinimo tarp Japonijos ir ES. Esmė yra tai, kad e, kuriant naujus automobilių ar aplinkos standartus reikėtų dirbti kartu, nes Japonija ir ES yra svetingos visuomenės, kurios siekia saugumo ir taip toliau ir taip toliau. Toks mano komentaras apie reguliavimo sistemas dėl investuotojo valstybės e, ginčių sprendimo. Mūsų pozicija dėl to yra, kad tai galima investuotojo valstybės e, e, ginčio sprendimo sistema gali būti apsauga investuotojams. Japonijos atveju e, Japonija yra numačiusi tokią salgą kiekviename susitarime, išskyrus du. Tuo pat metu labai svarbu ir mes puikiai suprantame, kad reikia vengti investuotojų piknaudžiavimo šią sistemą, dėl ko e, gali kilti problemų. Tai yra, reikia siekti balansų tarp valstybės interesų ir investuotojų interesų apsaugos. Mes e, supratame, kad e, šiuo metu apie tai daug kalbame, kalbame Europos Sąjungoje, šiame komitete ir mes vilėmės, kad remiantis šiomis po, po šių diskusijų mes galime, galėsime numatyti investuotojų apsaugą tinkamą formą ES ir, ir Japonijos laisvos prekybos e, sutartyje. Bet tokia yra mūsų supozicija. Dėl socialinių aspektų, tvarumo, aplinkos apsaugos, taip mes kalbame apie prekybą ir tvarę plėtrą, E, apie dialogą su pilietinė visuomenė. Tuo pat metu turiu tiesiai pasakyti, kad toks elementas mums yra naujas. Tačiau Japonija nežiūri neigiamai, kad tokie klausimai būtų aptarinėjami ir mes nuoširdžiai uh, sutinkame kalbėtis apie tai. Mes suprantame, kad dialogas su plėtinė visuomenė yra taip pat svarbus ir mes e, sutinkame kalbėti su visomis organizacijomis. Dėl neigiamo sąrašo buvo pateiktas klausimas. Tai galiu pasakyti apskritai, kad iš mūsų pusės mes neigiamus sąrašus naudojame e, ta prasme, kad e, palyginti su pozityviais sąrašais tai yra liberalesnis prekybos aspektas. Bet čia yra darybų klausimas. Dėl maisto priedų ir maisto saugos standartai. Žinoma, mūsų maisto sauga yra vienas, viena jautriausių temų Japonijoje ir mes niekada nemažinsime saugos standartų. Man atrodo, ES standartai yra lygiai taip pat aukšti. Noriu paminėti paminėti, kad tarptautiniu mastu pripažįstami e, maisto priedai, tai iš 44 vienetų 40 yra e, apibriežti ir toliau mes dirbame dėl kitų su ES. Dėl žemės ūkio, ūkio produktų tarifų. Japonijos, e, e, kad Japonijos pasiūlymas nepakankamai ambicingas. Aš negaliu kalbėti apie esamą darybų būklę, tačiau galiu pabrėžti, kad e, bazinė Japonijos pozicija yra ta, kad atsižvelgiant į priekybos tam tikrais produktais jautrumą, Japonija pateiks e, dėrėsis dėl visų prekių prekybos liberalizavimo darybose. Taigi, kol kas darybų darys, daugiau uh, minėti nieko negaliu. Tačiau Mūsų pozicija yra dėrėti su ES. Dėl geografinių nuorodų, aš man atrodo atsakiau, stengiamės kaip galėdami e, suderinti tai su e, prekės ženklų sistema. Tačiau mes norime didinti prekybą maisto produktais ir Esame numatę teisės aktus dėl geografinių nuorodų apsaugos ir labai konstruktyviai artimai dirbame su Europos Sąjunga, siekdami pragmatiško ir kūrybiško būdo patenkinti abipusės dėl Ramio vandenyno sustarimo ir Japonijos Europos Sąjungos darybų jau, man atrodo, atsakiau. Automobilių, telekomunikacijų, elektroninės prekybos e, klausimas. Na, automobilių sektorius minimas NTM, e, tarpinių standartų srityje. Dėl 46 standartų jau susitarta. Man atrodo, dirbame toliau šios srityje. Aš nematau didelių problemų telekomunikacijų ir elektroninės prekybos e, srityje, nes e, standartai šiuose, šiuose srityse yra gana aukšti tiek Japonijoje, tiek Europos Sąjungoje. Taip pat e, buvo minėta siuntų identifikavimo sistema. Mes labai artimai dirbame šio klausimu. Japonijoje atsakamumo sistema. Negalėčiau labai techniškai ir detaliai atsakyti, tačiau dėl atsakamumo sistema egzistuoja Japonijoje tuo pat metu. Turime įvairių nuomonių dėl siuntų identifikacinių numerių. Kodėl tokie numeriai kartais ištrinami? Mes dirbame su informacija iš Europos gamintojų, kur tai įvyko, kur, ar tai įvyko Japonijoje, ar kur kitur ir detaliau galėsiu atsakysiu e, vėliau, nes šis klausimas gana techniškas. Tikiuosi, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų. Labai ačiū. Thanks a lot, Mr. Ambassador. Ačiū gerbiamam ambasadoriui. Dabar norėčiau paklausti, ar pranešėjas dal dar norėtų. Norėtų pakomentuoti. Mm, Dėkuoju, mes labai esame patenkinti ambasadoriaus e, paaiškinimais ir noriu pasakyti, jog mes iš tiesų norime, kad e, pozityvus, prasmingas, ambicingas būtų susitarimas ir tikiuosi, kad tą mums pavyks pasiekti. Dabar lauksime kito darybų etapo stebėsenos grupę seks darbą ir tikiuosi, kad mūsų darbo vainiko sėkmė. Dar kartą ačiū. E, dėkoju, kad ambasadorius atvyko pas mus šeitą. Dėkoju. Šis e, klausimas, kurio numeris buvo trečias, baigtas nagrinėti, dabar ketvirtasis. E, naujausią informaciją apie diskusijas dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės rezoliucijos. Pirmą kartą kalbėjome apie mano pranešimo projektą. Aš esu pranešėjęs šio klausimu. E, per praeitą posėdį vyko ta pirmoji diskusija. Šiandien visa beveik diena yra skirta šiam susitarimui, kadangi po pietų atvyks komisijos narė Malstrom, o po to vyks ir klausimas apie šį susitarimą. Labai uh, audringai keitėmės nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais praeitą kartą. Labai vyko įstringos diskusijos ir ne visi norėjo galėjo pasisakyti. Dabar keičiamės nuomonėmis antrą kartą. Daug turime laiko. Turime daugiau negu valandą. Aš kaip sakiau, šešėliniai pranešėjai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę mano pateiktam projektui. Todėl nebedarysiu taip kaip praeitą kartą. nebekalbėsiu, bet geriau klausysiu jūsų ir jūsų pastebėjimų. Kaip praeitą kartą susitarėme, tęsime pagal kalbėtojų sąrašą, kadangi ne visi galėjo pasisakyti, kurie norėjo. Daug matau iš užsirašysiu praeitą kartą nėra, ponia Arena. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų sudėtinga uh, pratesti diskusiją praėjus kelioms savaitėms. Nuo jos pradžios bet manau, kad šis klausimas dar ilgai išliks mūsų darbo tvarkėje. Dėl jūsų pasiūlymų Manau, kad e, jie labai įdomus, kadangi žiūrima į konstruktyvius aspektus e, darybose, jūsų pasiūlymai subalansuoti, e, bet, kaip ir sakė kolegos praeitą kartą, reikės tam tikrų pakeitimų ir mūsų frakcija norėtų pateikti ištisą eilę pakeitimų, kaip žinia. Mūsų frakcijai labai aktualus yra viešųjų paslaugų klausimas. Mes kalbėjome apie pozityvius ir negatyvius sąrašus taip pat. E, negatyvusis sąrašas darybose, darybų kontekste mums kelia didelį dar susirūpimą ir pirmiausiai e, viešųjų paslaugų klausimas mes turime e, dėl to tam tikrų pasiūlymų. Dėl e, investuotojų valstybės ginčių sprendimo mūsų frakcija e, pateiks taip pat pakeitimų. Dėl to yra ir kitų dalykų, apie kuriuos jūs kalbate savo pasiūlyme. Mūsų pozicija yra konstruktyvi dėl ateities darybų, bet svarbu, kad komisija išklausytų tam tikrus parlamento pastebėjimus. Mes nenorėtume, kad e, darybos susitęstų ir e, parlamentas taip pat norėtų e, viską gerai žinoti ir e, išsakyti savo galutinę nuomonę, taip ar ne. Mes turėtume dabar pasinaudoti turimų laikų parlamente, kad e, galėtume komisijai, darybininkams e, siūsti tam tikrą signalą. Mes siekėme, kad darybos vyktų konstruktyviai, pozityviai ir tuomet žiūrėsime, ar galime pritarti šiam sustarimui su jungtinėmis valstybėmis. Labai ačiū. Toliau Andrių Florenco nėra. Pasikau. Labai ačiū, pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad pasiūlymas yra pozityvus, geras, bet kolegos išsakė tam tikrą nuomonę. Būtent, kad pasiūlymui reikia tam tikrų elementų papildomai. Aš paminėsiu ne politinius, bet techninius dalykus. Politinė prasme, manau, visi sutiks su tuo, kad mes turime pritarti šiai Europos Sąjungos galimybei, kuri atsiveria. Buvo visuomet sakoma, kad turime dalyvauti laisvosios prekybos erdvėje ir JAV yra vienas iš svarbiausių elementų toje erdvėje. A punkte dėl Europos pramonės atgaivinimo. BVP skaičius pramonės sektoriuje A konstatuojamojo dalyje. Man atrodo, reikėtų minėti paslaugų sektorių 0, nu, tiksliau 5 procentus, ne pusę procento. Tokį padidėjimą pramonės sektoriuje ir mums reikia būtent tokio augimo šeštame puslapyje, dvyliktame punkte e, kalbama apie žemės ūkį. Aš manau, kad labai svarbu, kad dėrybose tai atsispindėtų ir kad komisija užtikrintų, jog e, bus užtikrintos galimybės tam tikros e, JAV ir taip pat reikia kalbėti apie netarifinės kliūtis. Patekimas į rinką, e, viešiai konkursai, viešiai pirkimai, tai taip pat nepaprastai svarbu reikia tam tikrų garantijų Europos bendrovės, bendrovėms. Susitarimas su Kanada, mano nuomonė, e, sukūrė teigiamą precedentą, kuriuo turėtume vadovautis viešųjų pirkimų srityje. Būtent tą norėjau paminėti. Baigdamas noriu pasakyti, kad investuotojų valstybės ginčių sprendimo klausimas yra aktualus. Japonijos ambasadorius šiandieną pamatė, kad ir pats kalbėjo apie tai, kad reikia pusiausviros tarptautinėje sistemoje. Investuotojų valstybės ginčių sprendimo mechanizmas sustiprina teisės viršenybę ir užtikrina investuotojams aiškumą tose sistemose, kurios numato e, nacionalinių teisės sistemų dominavimą ir tokiu būdu gali atsirasti diskriminavimo elementų, o ne galimybė laisvai veikti kitoje rinkoje. Ačiū. Zlot. Labai ačiū. Pono Fielneris žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų pranešimą. Jūs vertintinas teigiamai įvairiais aspektais, manau, kad rimčiausia, svarbiausia šios diskusijos dalis yra mm, siekis nebrėžti naujų raudonųjų linijų. Mes esame parengę pranešimą, kuriame apibrėžėme parlamento poziciją dėl šių darybų, esame gavę tarybos įgaliojimus. Mes negalime e, šį prašymą tvirtindami dar e, antrų ar trečių įgaliojimų prašyti, todėl nereikia brėžti naujų raudonų linijų. Man būtų įdomu, kaip mes sureaguotume, jeigu JAV kongresas darybų eigoje dabar pradėtų svarstymus ir uh, norėtų dabar taikyti išim, išimtis tam tikriams dalykams, kuriems anksčiau jos nebuvo taikomos arba atvirkščiai. Taigi šios darybos daugiausiai rutuliojasi aplink investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo aspektus. Manau, kad vienas iš svarbiausių aspektų nėra tinkama jūsų pirmininkė prašymo išvada, kad e, to mechanizmo nereikia. Aš norėčiau pacituoti kitą Vokietijos socialdemokratą Zigmarą Gabrielį, kuris korektiškiau viską suformulavo teikdamas, kad mums reikia užtikrinti investuotojų apsaugą naujai kartai, mums reikia investuotų valstybės ginčių sprendimo mechanizmo ir tokiu būdu mes galėtume pasaulio mastu nustatyti standartus susijusius su investicijų apsauga. Manau, kad mes turėtume rimtai įsiklausyti į šio Vokietijos socialdemokrato mintis, nes jo pasiūlymas vertas dėmesio. Aš neseniai skaičiau socialistų ir demokratų frakcijos um, dokumentą, poziciją dėl investuoti valstybės ginčių sprendimo mechanizmo, aš mėginu suvokti socialistų frakcijos poziciją šiuo klausimu, nesu kriminologas ir visko negaliu suprasti, tačiau jeigu teisingai supratau tą, ką perskaičiu, jūs teigiate, kad nenorite ginčių sprendimo mechanizmo, tačiau galiausiai jūs uh, pacituojate nemažai arba siūlote ne, nemažai šio mechanizmo reformavimo galimybių ir jeigu jis būtų reformuotas pakistas, tai galėtų būti jums priimtinas. Aš manau, kad per didelė dalis diskusijų ir šio dokumento nuostatų yra skirta tam, kaip šie teismai turėtų veikti ir klausimai, ar tie teismai apskritai turėtų egzistuoti, užuot diskutavus apie E, investicijų apsaugą, e, užuot diskutavus apie tai, e, kokius investicijų apsaugos aspektus teismai turėtų ginti. Aš manau, kad mes daugiau turėtume dėmesio skirti patiems įstatymams, o ne teismams, kurie tos įstatymus gina. Taigi, pavyzdžiui, man kyla klausimas, kaip apibrėžti terminą uh, sąžiningas ir tolygus elgesys arba netiesioginis e, nusavinimas. Ką, ką mes čia turime omenyje, ar mums reikia nustatyti skirtingus apsaugos lygius skirtingoms investicijų rūšims. Ir aš manau, kad mes turėtume siekti susitarti dėl tų e, svarbių investicijų apsaugos e, materialinių klausimų ir jų o nediskutuoti apie tai, mums reikia to teismo arbitražo ar nereikia. Šiame pranešime aš išvelgiu bandymus diskutuoti tos materialiuosius aspektus, tačiau dėja aš e, pasirinkti poziciją nepritariu. Jūs teigiate, kad norite apsaugoti tik tai <clears throat> jau nusistovėjusias investicijas ilgalaikės investicijas e, Aš nežinau, ar čia yra visos socialistų frakcijos e, pozicija, nes jeigu tokią poziciją patvirtintume, tai reikštų diskriminavimą, nes, tarkime, mes leistume investuoti tik tai amerikiečių įmonėms, neįsikūrusiams. Uh, e, ir jos e, niekuomet neįsikurs Europoje, jeigu bus patvirtinta ta nuostata, kad galima saugoti tik tai įsikūrusių veikiančių įmonių investicijas. Kitas svarbus ir įdomus aspektas yra susijęs su paslaugomis. Manau, kad e, teigiamas ar neigiamas sąrašas nėra svarbiausias dalykas. Man svarbiausias dalykas yra tai, kad e, šios nuostatos e, neišbrauktų naujų paslaugų, pavyzdžiui, skaitmeninėje srityje. Skaitmeninės ekonomikos srityje atsiras <clears throat> tokių paslaugų, kurių mes dabar net negalime įsivaizduoti ir jeigu tą neigiamą sąrašą mes patvirtintume, tai jis jau savaime būtų pasenęs, nes neapriektų naujai atsirasančių paslaugų. Aš manau, kad e, užuot diskutavę apie tai, dėl ko galime susitarti su amerikiečiais, turėtume diskutuoti apie tai, dėl ko norime su jais susitarti. Ir man čia ypatingai svarbus tokie klausimai, kaip skaitminė ekosistema duomenų srautai, nes šie aspektai svarbus ne tik skaitminės paslaugoms ir skaitminiai ekonomikai, taip pat svarbios ir mūsų pramonės įmonėms, mūsų tradiciniai ekonomikai. Todėl manau, kad e, šiuo atveju tikrai nereikėtų pabrėžti, kad negalime prisimti įsipareigojimų, kol nebus patvirtinti duomenų apsaugos teisės aktai. Mes visose sritise nuolat tvirtiname naujus teisės aktus Briuselėje ir apsiriboti tuo, uh, kad nereikia prisimti naujų įsipareigojimų, kol nėra baigti atitinkami teisėkuros procesai, mes apribojame savo galimybės pasiekti plačių užmojų sustarimą. Toks būtų, tokias būtų mano pastabos. Labai ačiū. Ponas Valensa dabar. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti su puikiai parengtų pranešimu, kadangi Tai bus vienas iš mūsų paskutinių pasisakymų, kalbėsiu trumpai. Aš palankiai vertinu nuostatas dėl gamtinių dujų ir naftos eksporto iš JAV į ES. Tačiau manau, kad reikia šios nuostatas labiau reikėtų pabrėžti, ketinu pateikti tinkamą pakeitimą, reiktų pabrėžti du aspektus. Pirmiausiai, manau, kad turime. Hmm aiškiau suformuluoti šios teiginius, pabrėždami, kad JAF atsisakymas panaikinti visus, tiksliau, mm, netaikyti arba tiks, toliau taikyti, nesisakyti naftos ir dujų ribojimų, eksporto ribojimų iš JAF nuostatų, verstų mus labai rimtai susimastyti, ar šį sustarimą apskritai reikia pasirašyti. Taip pat manau, kad investicijas reikėtų apsaugoti ilgesniam e, laikotarpiui. O tas laikotarpis turėtų prasidėti nuo tos dienos, kai dujos ir nafta iš JAF bus pradėtos eksportuoti į ES, taip pat e, mobilumo pakete aš pasigendu E, nuostatų susijusių su vizų uždavimo palengvinimu Europos gamintams ir paslaugų tiekėjams e, transatlantinės prekybos investicijų patnykstės sustrimo kontekste, dėl aš pateiksiu tinkamus pakeitimus. Ačiū. O žado, ačiū. Bent, žinoma, mes nekartosime visų argumentų, kurie buvo paminėti pirmoje diskusijų dalyje, tik tai kelius aspektus noriu paminėti dėl reglamentinio bendradarbiavimo arba bendradarbiavimo reglamentavimo srityje verta pabrėžti, kaip šis bendradarbiavimas būtų ir bus naudingas aplinkai ir vartotojams. Taip pat reikėtų visiems priminti suinteresuotėms subjektams jų atsakomybė, nes atinkamos ES reglamentuose e, apie tai jau kalbama. Manau, kad e, reikėtų ver, įvertinti ir atsižvelgti į visuomenėje vykstančias diskusijas e, susijusias su to vadinamo chill effect, to tokiu uh, teisėkūros proceso sulėtėjimu tiek valstybių narių lygių, tiek Europos Sąjungos lygių, nes pavyzdžiui, nustačius investuotų valstybės ginčių sprendimo mechanizmą, reikštų kad visi reglamentai turėtų būti atitinkamai peržiūrimi ir iš naujo vertinami atsižvelgiant jų poveikį e, tarpusio prekybiniams santykiams, taigi reikėtų atitinkamą poveikį iš esmės įvertinti <clears throat> visiems dabar galiojančiams reglamentams dėl finansinių paslaugų. Deja, šioje Pirkybos investicijų partnerystės sutartie nėra numatyta galimybė bendradarbiauti JAF ir ES priežiūros institucijoms, kontrolos institucijoms, tam, kad finansinės sektoriaus, tam, kad būtų galima išvengti 2008 metų katastrofos pasikartojimo. Ir e, turint omenyje, kad JAV dabar galioja e, šiek tiek e, griežtesnės taisyklės, didėja grėsmė kad sumažės bendra, bendros finansų e, sistemos įvairovė ir e, tokiu būdu ji taps dar labiau arba dar pažeidžiamesnė. Turint omenyje, kad finansų sektorio nebuvo visapuškai pasimokyta iš 2008 metų krizės, kyla ir išlieka grėsmė šios sistemos pažeidžiamumo dėl investuotų valstybės ginčių sprendimo mechanizmo. Pranešėjo pozicija yra orientuota į ateitį. Pažiūrėkite, kaip vystosi diskusijos JAV. JAV kongresas pagaliau suprato, išgirdo atitinkamus balsus dėl to, kad ši sistema visiškai neatitinka mūsų lūkesčių ir poreikių. Jeigu uh, Mes e, atsižvelgtume į visų smegenų centrų, ekspertų, ekonomistų, teisininkų, darbuotojų, paprastų nuogastavimus, kurie nuolat kvestionuoja šį mechanizmą, tai reikėtų į šias pastabas atsižvelgti. Visi nuolat priekaištauja socialistams dėl jų požiūrio į investuotų valstybės ginčių sprendimą. Čia turėtume grįžti prie skaitmeninės ekonomikos ir e, ją vertinant mes aiškiai matome šios sistemos e, <clears throat> netinkamumą. Dabar skaitmeninė ekonomika 85 procentai jos yra JAF e, ranktose ir Ir kas galėjo įsivaizduoti, pavyzdžiui, prieš penkerius metus, kad dėl Uberio veiklos Vokietijoje kils didžiulių problemų. Ir būtent dėl to skaitmeninės ekonomikos įmonės priešinasi investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo e, sistemai, nes e, ši sistema ateityje užkirstų kelią e, Europos atitinkamoms skaitminių paslaugų teikimo įmonėms įstirtinti JAF rinkoje. Taigi čia yra geriausias pavyzdys, kaip skaitminė ekonomika nuo ISD sistemos gali nukentėti. Žodis pana Keliu. Ačiū pirmininkė. Aš asmeniškai pasisakau už transatlantinę sutartį, tai yra mums galimybė, turime eiti kaip galime toliau, kad ją pasiektume, tą pasitarimą pasiektume, nes norime, kad Europa būtų konkurencinga, jeigu nepavyks susidėrėti dėl sutarties, tai būsime nepalankėje padėtėje ateityje dėl e, pasaulinės prekybos. Norėčiau prisidėti prie to, kad sakė kolega Fjellneris, ypač dėl naujų tų raudonųjų linijų, bet to, aišku, kad tos linijos būtinos tam tikrose temose, pavyzdžiui, žemės ūkija. Nėra prasmės sakyti, kad mes nenorime, kad žemės ūkis būtų įtrauktas sustarimą. Norime ir tai to reikia. Tačiau tam tikrų dalykų mes Europoje neleidžiame Europoje dėl gerų priežasčių ir tai yra raudona linija. Todėl mums reikia e, e, aiškiai sakyti, kur mes pasirengę eiti, kur ne. Tačiau palaidesnė prasme, apie ką kalbėjo ponas Filneris, tai yra teisinga. Ypač kalbant apie skaitmeninę sritį skaitmeninis pasaulis keičiasi kasdien ir tai yra susijęs su naujovėmis. Ir aišku, Tai yra labai svarbu ateičiai ir žinoma, Junktinės valstijos ir ES bus didžiausi naujovių nešėjai pasaulyje ateityje ir mes nenorėtume tam kelti pavojaus. E, investuotojų ginčių sprendimas. Čia yra tam tikrą nerimą keliančių dalykų. Galiu pacituoti profsąjungų atstovus iš savo šalies. Jiems tam tikri dalykai kelia nerimą. Tuo pat metu manau, kad pokyčiai įvykiai kitose, kitose darybose rodo, kaip galime pakeisti e, tą sistemą dėl ginčių sprendimo ir ji turi būti veikianti. Reikia kažkaip judėti priekį, o nesakyti, kad nenorime tos sistemos apskritai. Manau, kad nemažai nuveikta gero, yra pasiekta pažanga, mūsų pozicijos formuojasi, tačiau neturėtume bijoti nieko, nes dėl to galų galia reikės balsuoti, taip ar ne. Taigi atvirai turėtume aptarnėti visus klausimus ir galų galia galėsime apsispręsti prieš balsavimą. Ačiū. Labai ačiū, ponia Redinga. Pirmininkė, noriu padėkoti Jums kaip pranešėjui už e, labai svarbu nuveiktą darbą rengiant šį pranešimą. Pakomentuosiu tik keletą dalykų, kurie, man atrodo, labai svarbus. Pirmiausia, paslaugos. Manau, čia pranešimas galėtų būti pagerintas telekomunikacijų sritis ir ne, patekimas į rinką, kadangi šis sektorius e, paminėtas kaip mūsų labai svarbus interesas, visai teisingai turime toliau pabrėžti poreikį didinti ES tiekėjų galimybę patkliūti valstybių telekomunikacijų rinką, nes uh, Ji yra dabar ta prieiga apribota. Elektroninė prekyba. Turime aiškiai pabrėžti, kad mūsų esami ir ateities apsaugo, duomenų apsaugos standartai turi būti gerbiami ir negali būti e, jokių įsipareigojimų dėl duomenų srautų ir jų e, apibrėžimų, kol nebus e, nusistatyti apibriežti tie dabartiniai dar neišspręsti dalykai duomenų apsaugos rytise. Ir kaip jau buvo pabrėžta, transatlantinės partnerystės susitarimas neturėtų užkirsti kelio ES plėtoti savo skaitmeninę ekonomiką. Tačiau šis susitarimas taip pat turėtų mums leisti kurti ir plėtoti bendrą transatlantinę skaitmeninę ekonominę. Ir kad šį tikslą pasiekime, reikia siekti abipusiško patekimo į rinką taisyklių ir bendrų naudingų abiems pusėms žaidimo taisyklių. Dar daug reikia čia nuveikti. Jau žinau, kad kalbėsime dar apie e, nustotojo šalies ginčių sprendimo sistemą ir toliau manau, kad pranešėjo, e, pranešimas nueina per toli. Manau, kad mums reikia mechanizmo, kuris užtikrintų investuotojų apsaugą ir nemanau, kad tai gali būti dviejų valstybių ginčių sprendimo mechanizmas, kaip, kuriam pirmybė tikia pranešėjas. Nes tai gali atvesti prie e, prekybos karų ir e, demokratiškai priimtų teisės aktų atšaukimo. Dabartinis mechanizmas taip pat netinka, nes nesatinka besminių teisminių teis, teisės principų kai kalbama apie e, teisėjų nešališkumą, tai yra vienas esmingiausių, esminių mūsų visuomenio principų. Ir jis netitinka sprendimų nuspėjimumo principų. Turime atidžiai galvoti apie sistemos e, peržiūrą, kuris yra trauktas į tūkstančius dvišalių sustarimų ir kas yra sitas sustarime numatyta. Ar taip to pakaks, nežinau, reikia apie tai pasvartyti. Aš manau, kad mums reikia ne tik išspręsti šią problemą, išspręsti dišalių būdų su jungtinėmis valstybėmis. Reikia išspręsti šią problemą ir kitose dvišaliuose sustarimuose. To aš siūlau kurti tartautinį kodeksą šiems ginčams spręsta su tarptautinėmis taisyklėmis. Na, apie tai dabar detaliai nekalbėsiu, tačiau aš manau, tai galėtų būti išeitis daugeliu politinių na, frakcijų ta, darantis dėl bendro sprendimo. Ir paskutinis žodis, pirmininkė, atsižvelgiant į pastarą meto įvykius ir e, pokyčius dėl to transatlantinės partnerystės sustarimo. Man atrodo, kad reikia mūsų pranešime išdėstyti aiškiai parlamento rekomendacijas. Todėl aš narius raginčiau siekti kompromis, kompromisinių pakeitimų, nes tokia situacija kaip dabar mums reikia bendros vieningos stiprios pozicijos nes aš manau, kad galų gale, jeigu priimsime teisingus sprendimus, tinkamai suformuosime šį susitarimą, tai, tai bus tikrai labai naudinga Europos vartotojams ir mūsų bendrovėms. Thanks a lot. Thanks very... Labai ačiū, ponas Styr. Thank you, Mr. Chairman. And... Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu gimtąją kalbą, kroatų kalbą se ovaj, pridružiti kolegama i zahvaliti na trud koji ste uložili. Pirminkė, norėčiau prisijungti prie kolegų ir padėkoti Jums už visas pastangas e, įdėtas rengiant šį pranešimą. Aš asmeniškai norėčiau taip pat padėkoti už gerą bendradarbiavimą. E, darbas su vystimosi komitetu, kur Dauguma balsavo už e, nuomonę ir norėčiau pasakyti, kad galtinėje versijoje būtų gerai pabrėžti galimybę, kad šis sustarimas e, būtų atviras e, tvariam vystimuisi. Taigi, ką aš jau norėčiau dabar pasakyti, aš norėčiau pakomentuoti ginčio sprendimo mechanizmą ir e, iš naujos valstybės narės, kaip Kroatijos perspektyvos. Manau, kad toks mechanizmas, kuris, kuris remiasi nacionaliniais teismais, būtų pozityvus e, sprendimas mano šas, šaliai, nes tai sustiprintų suvokimą, kad uh, investuotojų apsauga būtų tokia pati kaip ir mažoje, mažoje valstybė narė, kaip ir didelėje senoje valstybė narė. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas ir jį reikia atsižvelgti manyti, kad mm, mums tokio mechanizmo nereikia, būtų na, negerai mm, tiek ES, tiek mums naujoms valstybės narėms. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Problem, wenn man spät spricht, ist das alles. Ist das Ačiū pirmininkė, kalbant vėliau nei kolegos, susidurėme su problema, kad jau viskas buvo pasakyta anksčiau. Prieš kelias savaitės turėjome galimybę apsvarstyti jūsų pranešimą, taigi ši diskusija yra tik tai uh, anosios atnaujinimas. skaitant e, jūsų pranešimą e, ir išgirdus dabar įvairias nuomonės ir laukiant būsimųjų pakeitimų, manau, kad reikėtų jūsų tą pranešimą šiek tiek sukonsoliduoti. Iš tiesų, man nėra, nesu visiškai tikra, kad šiuo metu mums reikia tokio pranešimo. jeigu jau bendrai sutarėme, kad e, entojo dėrybų įgaliojimo mums nereikia, neturime netgi ir e, tokių teisių šios naujus įgaliojimus suteikinėti, tai reikėtų parengti pakankamai e, nuseklą dokumentą kurio nuostatoms galėtume visi pritarti. Taigi aš tik pakartosiu savo mintis išsakytas per pirmąją diskusiją. E, skaitant kai kurias nuostatas man kyla šypsena, nes e, susidaro įspūdis, kad čia nekalbama apie prekybinius aspektus, o norima dar kartą patvirtinti ES galiojančius standartus, kurių niekas nekvestionuoja. Jeigu Tačiau dėl to, kaip minėjau, niekas nebejoja dėl egzistuojančio europinio modelio, kaip minėjo kolega Žado, e, mes tą europinį modelį skirtingai interpretuojame, tačiau e, tuo ir pasireiškia mūsų įvairovė. <clears throat> Esu tikra, kad kai kuriuos aspektus būtų galima nušviesti šiek tiek teigiamesnėje e, šviesoje, nekeičiant jų esmės. Europos parlamento pranešimas neturėtų amerikiečiams sudaryti įspūdžio, kad europiečiai visiškai nenori šio susitarimo, jie diskutuoja, tačiau iš esmės susitarimui priešinasi. Puikiai žinome, kad e, tie emociniai, psichologiniai aspektai uh, tokiuose darybose visuomet yra svarbus. Kalbant konkrečiau, aš e, nuo šiol nevartosiu daugiau termino investuotojų valstybės ginčių sprendimo mechanizmas, tačiau manau, kad investuotojų apsauga kitokią formą ir e, esant kitokioms aplinkybėms yra būtina ir Europos parlamentas galėtų įnešti savo indėlį į diskusijas apie tai, kokios būtų vartotojų apsaugos, tai yra investuotojų apsaugos užtikrinimo galimybės. Po pietų sustiksime su komisijos nare ir galėsime apie tai padiskutuoti, susidaryti savo nuomonę, galbūt mes galėtume <clears throat> pasirenkti CETA modelį arba kažkokį panašų. E, Likščiolinė dabar siūloma forma mums neprimtina, reikėtų ją peržiūrėti ir sukonkretinti savo pasiūlymus. Antras pastebėjimas dėl paslaugų. Manau, jau buvo minėta, neesu e, tikra, kad turėtume čia laikytis kitokio požiūrio nei į CETA susitarimą, aš pasisakau už neigiamą sąrašą, nes tai, kas yra dabar svarstoma, yra mums viskas gerai žinoma. O mes norėtume arba turėtume patvirtinti kažką, kas būtų orientuota į ateitį ir kas mums atneštų naudos e, vidutinės trukmės laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kaip greitai vyksta pokyčiai mūsų ekonomikoje ir pramonėje. Pavyzdžiui, visose diskusijose apie pramonę mes turėtume žvelgti į ateitį. Jeigu dabar sudarytume tą teigiamų aspektų sąrašą, mes negalėtume jį įtraukti dalykų, kurie atsiras po 15 ar e, nekalbant jau po 20 metų. Todėl turėtume e, laikytis e, to paties principo, kuris buvo patvirtintas svarstant ekonomikos ir prekybos išsamų susitarimą. CETA. Mums reikia tvaraus vystimosi taisyklės patvirtinti, tačiau nesu tikra, ar turėtume uh, stengtis priversti JAF ratifikuoti kokias nors tarptautinės konvencijas ar susitarimus. Mums svarbu išlaikyti e, tai, ką jau esame pasiekę ekonomikos e, prekybos bendrabiavimo srityje Ir jeigu ta sistema būtų patvirtinta, tai manau, kad jau po to galėtume pamėginti savo partneriams iš JAV e, laipsniškai pasiūlyti keisti jų sistemą. E, čia reikia iškoti bendrų sąlyčio taškų. Mūsų frakcija pamėgins e, derinti savo teikiamus e, pakeitimų pasiūlymus, kad jų nuostatos panašiai skambėtų ir iš tiesų aš e, nekantri laukiu galimybės pasiritojus rankovės imtis darbo ir nešti tvarkos šiek tiek iš į chaosą ir tikiuosi, kad pasieksime gerų rezultatų. Pone Begam dabar. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Jau esu asmeniškai jam tą pasakiusi. Manau, kad jis labai drąsiai pasisako dėl investuotojų valstybės klausimo. Jis tikrai laikosi labai tvirtos pozicijos ir apgynė savo pranešimą. Uh Aš tikiuosi, kad šios dienos diskusija dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo išliks e, tvirta, gyvybinga. Yra tik vienas sunkumų elementas e, šioje srityje, mano nuomonė. Mes, kaip išrinkti atstovai, turime būti tvirti, turime siekti, kad mūsų nuomonė būtų išklausyta, išgirsta. Mes turime darbuotojus užimtumą apginti įvairūs skaičiai yra pateikti, kurie mums padeda mes. Turime išlaikyti savo suverenumą, taip pat laikyti savo taisyklių, ginti savo sveikatą, užtikrinti saugą. Mes nenorime, kad šis susitarimas panaikintų sus, minimalę apsaugą Jūs savo pranešime labai daug klausimų e, išsprendėte ir e, dėkoju Jums už tai, bet norėčiau, kad juodon balto būtų užrašyti tam tikri teisėkuros elementai, kuriuos e, turime Europoje, kad jie atsispindėtų. Taip pat norime, kad JAV atvertų savo viešųjų pirkimų rinką visiškai ir kad būtų pripažįstamos profesinės kvalifikacijos. Būtų labai įdomu pamatyti, ką galvoja kiti e, koparlamento komitetai. Aš esu parengusi nuomonę dėl šio susirimo ir taip pat mes turime labai išsamei ilgai kalbėti apie tai. Būtų apmaudu neatsižvelgti mūsų kolegos darbą. Ir manau, kad tai, ką darome šiame komitete, turėtų būti įdomu mūsų kolegoms. Pone Maklarkin, ačiū pirminkė, tikrai vertinu jūsų darbą. Labai svarbu, kad dabar mes nieko neišbrauktume ir jūs savo projekte kaip tik šio principo laikotės. Proceso metu, pro, procesas dabar tik prasideda, darybos prasideda ir mes turime e, parengti kažką pozityvaus, kas atspindėtų mūsų siekius, nereikėtų kalbėti vien tik apie neigiamus dalykus nes kitai žmonės neatsižvelgs į tai, nes jiems netrodys, kad mes padedame dėryboms. Labai svarbu parodyti, kad mes norime dalyvauti dėrybose, kad mes turime daug ambicijų ir mes norime kaip galima geriau pasinaudoti šiomis galimybėmis užtikrinti naudą kuo didžiausia piliečiams. Ir aš tiems, kurie nenori dalyvauti dėrybose, pasiūlyčiau neteikti pernelik daug pakeitimų, nes mums reikia dokumento, kuris pozityviai stumtų darybas į priekį. Ir tikiuosi, kad mes galime tą užsitikrinti. Tai galvokime apie mūsų siekius, mūsų ambicijas, pasakykime, ko mes iš tikrųjų norime iš šio sustarimo, ne tai, ko nenorime. Ir pritarčiau kolegų pastaboms panašioms Mes galime dirbti kartu tam, kad galėtume užsitikrinti geriausią rezultatą mūsų piliečiams. Ačiū, ponė Keller. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pranešimą. Du nedėlį pastebėjimai, bet dėl valstybių investuotojų ginčių sprendimo manau, kad mes galėtume dar toliau paėti, negu kad kalbama e, pranešime Aš manau, kad mums e, to reikia, bet vis tik tai būdas pasiūlytas spręsti ginčius yra labai sudėtingas. Alternatyva ir pasirinkimas yra nacionaliniai, galimas pasirinkimas yra nacionaliniai teismai, e, į kuriuos investuotojai taip pat gali kreiptis. Ir Aš nemanau ir manau, kad būtų ne, visai neproduktyvu, neproduktyvu turėtų specialų teismą investuotojams. Mes galime pasikliauti vietos teismais, vietos teisingumo sistemomis, e, kurios yra gerai išplėtotos tiek pas mus, tiek JAV. Kartais investuotojai pralaimi bylą, bet tai yra įprasta, normalus dalykas dėl finansinių paslaugų. Aš norėčiau akcentuoti tai, kad reikia kalbėti apie patekimą į rinką finansinėms paslaugoms, kalbam apie aukščiausio lygio darybas, aš sutinku su tuo, tačiau mes visi žinome, kad e, JAV e, aukšti Europos standartai irgi yra užsipuolami. Mes turime savo pranešime kalbėti, kad nepsitaikstysime su jokiais apribojimais. Kalbu apie ES ir visas valstybės narės ir mes turėtume būtent tą pabrėžti. Reikia siekti aukštesnių standartų, bet turime taip pat užtikrinti, kad teisėkuros atstovų pastangos ar čia, ar valstybės narėse būtų apribotos. Pranešime taip pat kalbama apie poveikio vertinimą reglamentavimo sistemai kad būtų galima įvertinti poveikį vartotojams ir aplinkai. Aš pritariu tam, tačiau jau turime e, tai numatyta poveikio vertinimo reglamente. Vienas dalykas yra e, suvokti, kad yra surūpinimas ir galimos pasiekmes, bet kitas dalykas, ką daryti su informacija. Ir reikia pasakyti, kad ne tik tai, kad informacija egzistuoja ir visi gali su ja supažinti, bet niekas nedaroma, bet reikia numatyti tam tikrų prievolių dėl informacijos panaudos. E, e, pavyzdžiui, reikia atsižvelgti į rezultatus, e, išvadas poveikio vertinimo. Nes jeigu konstruktyviai nebus naudojamis tais rezultatais, tai poveikio vertinimas mums visiškai nebus naudingi. Būtent tuos du dalykus ir norėjau pasakyti. Helmutas. Ačiū pirmininkė, jau turėjau galimybę išsamei pristatyti mūsų poziciją. Pirmoje diskusijoje dalyje dar kartą noriu patvirtinti, kad e, palankiai vertiname pranešime pasirinktą požiūrį, mūsų vertinimų jis yra tinkamas, keliami esminės svarbos klausimai susijęs su transatlantiniais prekybos investicijų partnerystės sutartimi. Dar norėčiau paminėti 3-4 aspektus papildomai. Manau, kad Europos parlamentas ypač dabartiniu metu turėtų patvirtinti, apibrėžti savo poziciją, nes tai yra demokratinis procesas. Kolegė Rovol uždavė klausimą, ar yra prasmės tvirtinti tam tikrą e, arba svarstyti ginčytiną neaiškę parlamento poziciją, tačiau parlamentas atspindi visuomenės diskusijas esminės svarbos klausimų, neapgaudinėkime savęs tai, ką mes svarstome pakankamai intensyviai kelis mėnesius rengdami parlamento poziciją yra glaudžiai susiję su piliečių pasitikėjimo politikais atkūrimu nepaisant e, to, kad bandoma viską e, leisti užgošti tam e, tikriems ekonominiams prekybos aspektams. Jeigu bus pasirašyta šis susitarimas, bus sukurta transatlantinė rinka, tai kils klausimas, kokiamis taisyklėmis bus šioje rinkoje vadovaujamasi ir kaip kokį poveikį tai turės iki šiol veikusiai Europos bendrai e, rinkai e, santykiuose su Šiaurės Amerikos laisvos priekybos zona, kuri yra pakankamai skirtinga. Taigi šios klausimus taip pat reikės įtraukti į darbo tvarką ir visuomenė, visuomeniai šie klausimai taip pat rūpi. Šiandien po pietų kalbėsime apie investuotojų ir valstybės ginčių sprendimus. Dar vieną pastabą norėčiau vis tik tai išsakyti. Ir iš tiesų norime, kad privatinė teisė darytų e, dar didesnę įtaką esminiams e, ekonomikos plėtros klausimams. Aš manau, kad E, tie dalykai, kurie jau turėtų likti 20-ojo amžiaus e, istorijos šiušlinė, e, 21-ame amžiuje neturėtų būti gaivinama. Ir buvo įdomus klausimas užduos, kaip turėtų atrodyti finansinių ginčių sprendimo. Teismas Europos parlamentas, mūsų frakcija ne, tačiau visas parlamentas pateko į keblę padėtį, anksčiau balsuodamas Dėl atitinkamų susitarimų aš plenarnėje sesijoje jau sakiau prieš balsavimą, kad mums nereikia atitinkamos pozicijos tvirtinti ir savęs įspeisti į kampą prieš pasibaigiant dėryboms. Ir e, dabar e, tas straipsnis dėl investuoto valstybės ginčių e, sprendimo įgavo dar didesmės reikšmės. Mano manimu, būtent toks tarptautinis finansinių ginčių sprendimo teismas, kuris nesivadovautų privatinė teisė, galėtų spręsti tokio pobūdžio investuotojų ir valstybės ginčius, tačiau žinoma, toks teismas nebus įkurtas per vieną dieną ir dėrybose dėl e, išsamios ekonominės partnerystės ir transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės mes šio teismo pasitelkti negalėsime, nes, kaip minėjau, jis negalės būti taip greitai įsteigtas. Taigi reikalingas mums yra atskiras investuotojų valstybės ginčių sprendimo mechanizmas. Koks jis turėtų būti, yra kitas klausimas. Esu susipažinęs su įslaptintais dokumentais, negaliu dabar jų turinio viešinti, dėl telekomunikacijų yra parengtas jau atitinkamas atskiras dokumentas, jo projektas. Ir <clears throat> tame dokumente yra atspindimas uh, poreikis užtikrinti duomenų apsaugą. Manau, kad be, duomenų, be susitarimo dėl duomenų apsaugos mes taip pat negalime apibrėžti savo pozicijos, tačiau turime vadovautis aiškiomis taisyklėmis. Ir mm, dar kartą noriu priminti teisingumo teismo nutarimą dėl iki šiol arba dabar galiojančios duomenų apsaugos direktyvos, taip pat Bulgarijos ir Niderlandų teismų sprendimus norėčiau e, priminti, kuriais buvo panaikintas atitinkamos teisinės nuostatos dėl domenų apsaugos galiojančios minėtose šalise Vokietija. Taip pat greitų laikų turėtų priimti atitinkamą e, sprendimą, taigi manau, kad į visus šios sprendimus reikėtų atsižvelgti bandant e, vertinti būsimą bendarbiavimą šioje srityje tarp ES ir JAV, nes duomenys yra taip pat prekis, jomis yra e, prekiaujama ir e, šis klausimas ateityje taip pat turės būti aktyviau įtraukiamas į mūsų darbo tokią pabaigą. Noriu paminėti, kad tikrai teigiamai vertinu tokio pobūdžio diskusiją ir kitose komitetuose panašios diskusijos vyksta, jos yra svarstami skirtingi šio susitarimo aspektai ir e, ypač tai svarbu dėl to, kad mes nesėdime prie dėrybų stalo, nors turėtume ten sėdėti, tačiau vis tiek turėsime vertinti tai, dėl ko bus susidarėta. Ačiū poniai Šarancovai žodis. To welcome your report, which I think is general. Dėkoju. Norėčiau pasidžiaugti jūsų pranešimu, kuris yra subalansuotas, pozityvus, bet norėčiau kai ką dar labiau akcentuoti. Pritariu tam, ką sakė kolegos, pirmiausia, Ema. Man svarbiausia yra signalas, kokį mes norime nusiųsti. Ir, mano nuomonė, tas signalas turėtų būti toks. Mes remiame darybas ir norime akcentuoti, kokie yra svarbiausi mūsų interesai, kuriuos norėtume matyti e, susitarime ir e, kas mums yra neigiama. E, mes turime suvokti, kad TTIP yra priemonė, kuri gali padėti plėtotis bendrai rinkai. Aišku, šis sutarimas nespręs mūsų visų problemų, tačiau aš manau, kad e, tonas E konstatuojamojo dalyje nėra visiškai tinkamas. Aš e, vidaus rinkos e, komitete rengiu nuomonę dėl jūsų pranešimo ir trumpai norėčiau pristatyti tris svarbiausius elementus, e, kurie aktualūs e, anam komitetui. Dėl paslaugų sektoriaus, kuris sudaro daugiau kaip trečdalį mūsų priekybos apimčių su JAV manau, į tai reikės sustiprinti tekstą atitinkamą dalį jūsų pranešime. Jūs sakote, kalbate apie negatyvų sąrašą, man atrodo, kad mes turėtume priešingai pritarti komisijos požiūrį. Dėrybose su Kanada buvo sudarytas e, pozityvus sąrašas. Toliau viešiai pirkimai. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų dėrybose. Dėrybininkams reikia e, stengtis užtikrinti e, vienodas e, sąlygas JAV federalinių ir valstybių lygmenių viešųjų pirkimų srityje. Ir norėčiau pasiūlyti mūsų formuluotę tos rinkos komiteto reglamentavimo bendradarbiavimas, e, bendradarbiavimas reglamentavimo srityje ir standartai. Jeigu mes susitikrinsime bendrus standartus ar bent jau dirbti kartu prieš įdėkdami standartus, tai tuomet pašalinsime daugumą netarifinių kliūčių tarp JAV ir ES, nes, nes tai yra be ne pačios didžiausios kliūtis e, veikti MVI. Reglamentavimo konvergencija turėtų būti vienas iš pagrindų bet kokiame sustarime. Galiausiai, pirmininkė, dėl E, valstybės investuotojų e, ginčių sprendimo. Aš noriu asmeniškai kai ką pasakyti. Pritariu poniai Reding. Mano nuomonė, dabartinė formuluotė yra pati e, blogiausia iš visų galimų. Jeigu mes nieko nedarysime, kad reformuotume šią nuostatą, tai liks e, daugiau kaip tūkstantis e, nuostatų atskiruose dišaliuose sustarimuose ir mums reikia šio mechanizmo, kad padėtume investuotojams. E, reikia pasiūlymas dėl nuolatinio arbitražo spręsti investuotojų valstybėms ginčių yra nagrinėtinas ir mes vis tik tai turėsime uh, pagalvoti apie tai ir reikia taip pat galvoti, kokių reikia reformų šiam mechanizmui, kaip jį galima e, pakoreguoti ir modernizuoti. Aš manau, kad šiandieną iš komisijos narės Malštom išgirsime minčių apie tai, ką reikėtų daryti. Toliau ponas Silva ir po to komisijos atstovai ir galiausiai turėsiu aš galimybę sureaguoti. Labai ačiū, pirmininkė. Norėjau padėkoti Jums už pozityvų, subalansuotą, savalaikį pranešimą. Šiame dėrybų etape parlamento pranešimas turėtų siūsti aišku politinį ir vertingą signalą, kurį būtų galima panaudoti kitame dėrybų proceso etape. Reikėtų porą dalykų paminėti, jie galbūt padės kai ką patikslinti, pagerinti tekste. Mobilumo aspektas. E, žmonės dirbantis eksporto sektoriuje, investuotojai Reikia pasižiūrėti į praktinius aspektus, į tai, kaip e, vyksta prekybos sistema, taip pat kvalifikacijų tarpusavio pripažinimas. Mm, reikėtų spręsti dabar ir šį klausimą. Europos Sąjunga turėtų aiškiai išsakyti savo ketinimus ir susirūpinimą kaip ir jav E, kitas dalykas - investuotojų apsauga atitinkamas skyrius. Aš nebekalbėsiu apie investuotojų valstybės ginčių sprendimą, mes su komisijos nare apie tai kalbėsime po piet. Bet jie suprantu, kai savo, kad mums reikia labai išsamaus skyriaus, plataus apie investuotojų apsaugą. Mes jau esame aptarę įvairius dalykus susijusius su arbitražu. Ir aš kalbu ne apie tai, ar bus arbitražas numatytas ar nesusitarime, bet apie taisyklės, ar mes norime apginti valstybių narių teisę reglamentuoti. Mes to siekėme, nepriklausomai nuo to, ar, bus, ar kalbėsime ar nekalbėsime apie arbitražo sistemą ir apie nacionalinius teismus, jų darbą. Jeigu bus pažeidinėjimas taisyklės, e, mums svarbu e, užtikrinti, kad kažkas tuo pasirūpins, ar tai būtų arbitražas, ar nacionaliniai e, teismai vyko diskusijų dėl arbitražo, ne į viską buvo atsižvelgta, bet tie klausimai yra esminės svarbos, kalbant apie investuotojų apsaugą. Ir manau, kad mes turime siūsti aiškę politinę žinę apie e, sprendimą, kuris e, buvo susijęs su arbitražu. Ačiū, dabar Ignacijų žodis. 15 minučių. Ne, ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Manau, kad diskusijos buvo tikrai geros, labai viską išklausiau atidžiai perduosiu komisijos nariai Melšom kai kurias pastabas, nes jis šiandien kalbės apie investicijas ir arbitražą, apie tai nieko pats nesakysiu, Aš tik tai norėčiau pakomentuoti trumpai keletą dalykų. Klausimas yra labai svarbu. E, darybos vyks labai svarbiu metu. Ir taip pat yra aišku, kad politinis kontekstas JAV tapo kur kas sudėtingesnis negu kad e, anksčiau. Anksčiau buvo siekiama, kaip galima greičiau judėti į priekį, dabar matome, kad padėtis e, tapo kur kas sudėtingesnė, bet tikimės, kad vis tiek iki vasaros atostogų bus pasiekti tam tikri susitarimai. Galvojame apie balandį gegužį, anksčiau galvojame, bet dabar tikrai nebegalime uh, tikėtis, kad bus susitarta uh, iki to laiko. Kai kas iš jūsų kalbėjote apie taip vadinamas raudonasias linijas. Aišku, kad dėrybų procesui nebūtų naudinga, jeigu parlamentas dabar pradėtų naujus, naujas kliūtis statyti arba kalbėti apie naujas tas raudonasias linijas reikia galvoti apie tas linijas ir apie tvirtus principus yra du svarbus principai, kuriuos mes visuomet pabrėžėme nuo dėrybų pradžios. Vienas principas yra, kad susitarime nebus, e, pas, neatsispindės niekas, kas galėtų sumažinti dabartinius reikalavimus. Ir JAV tą patį yra įsipareigojusi, Obama prezidentas yra tai pasakęs. Taip pat mes labai aiškiai sakome, kad nes nesiderėsime dėl jokių įsipareigojimų susijusių su viešųjų paslaugų atvėrimo. Ar tam tikros paslaugos turėtų būti teikiamos viešojo sektoriaus, jeigu jos buvo privatizuotos – Ir tai yra bendras principas su JAV. Aš vakar žiūrėjau į reglamento projektą, jūs galbūt norėsite atsižvelgti ir šį elementą. Dar trumpai apie pozityvų ir negatyvų į sąrašą. Trys galimi modeliai. Mes turime, kad e, pozityvų sąrašą CETA teigiama, e, E, kitur turime pozityvų, negatyvų sąrašą. Ir e, šiuose dėrybose gali būti, kad mes e, bandysime dirbti kaip ir su TESA, kad dirbome. Aš paminėjau viešasias paslaugas, jos gali būti puikiai apsaugotos. Tai, man atrodo, yra vienas iš pagrindinių dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Galiausiai, kai kurie iš jūsų minėjote sritis, kur Europos Sąjunga ypač daug, kuriuoms ypač daug dėmesio skiria Europos Sąjunga, galbūt reikėtų stipriau apie tai kalbėti, pavyzdžiui, žemės ūkis ir netarifinės kliūtis, e, nagrinėjamas šis klausimas, pavyzdžiui, kliūtis, kurios trukdo produktams patekti į JAV rinką. Mes esame pristatę savo, taip sakant, agresyvesnius e, interesus darybose, ypač paslaugų srityje telekomo srityje, mobilumo srityje ir jūs apie tai kalbėjote, taip pat labai svarbus e, įdomus dalykas yra viešieji pirkimai. Parlamentui tai taip pat aktualu ir labai vertintume parlamento tvirtą nuomonę. Apie tai e, tuo ir apsiribosiu, kaip sakiau, e, arbitražas investicijų srityje liks komisijos nariai. Jis šiandien po pietą atvyks pas jūs padiskutuoti, taigi nenorėčiau nieko dabar apie tai sakyti. Ačiū. Ja, ganz herzlichen Dank, Ignacio. Ačiū, Ignacio. Leiskite diskusijų pabaigoje man taip pat keletą aspektų paminėti. Pradėsiu nuo išsamių klausimų ir po to pateiksiu kelias pastabas dėl pasirinktos strategijos. Pradėsiu nuo investuotojų valstybės ginčių sprendimo problemų, norėdamas paaiškinti savo poziciją. Esu tvirtai įsitikinęs, kad turime aiškiai atskirti investuotojų apsaugą nuo tai apsaugai užtikrinti skirtų priemonių tai, kad mums reikia susitarti dėl investuotojų apsaugos, kuri būtų grindžiama vidaus ir užsienio investuotojų vienodo traktavimo principų, kad jie nebūtų nei e, palankiau traktuojami, nei diskriminuojami. Dėl to niekas nesiginčia, panas Silva apie tai, ką tik minėjo, minėdamas e, investuotojų apsaugos e, apibriešties klausimą. Po to kilo klausimas, kokią priemonę reikėtų pasitelkti tam, kad užtikrintume investuotojų apsaugą. Ir aš e, nemanau, kad reikėtų pasirinkti tik tai vieną investuotojų apsaugos užtikrinimo priemonę. Manau, kad kiekvienu atveju reikėtume, reikėtų viską pasverti atskirai nes atskirose investicijų sutartise yra numatomi skirtingi sprendimai. Jeigu vertintume jungtinės valstijas, tai turėtume aiškiai konstatuoti, kad e, ten taikomos, tiksliau nėra jokių diskriminavimo atvejų Vokietija yra pasirašę 131 investicijų apsaugos sutartį su įvairiomis pasaulio šalimis. 95-aisiais tai pirmasis buvo pasirašytas 59-aisiais metais su Pakistanu ir ten nėra numatyta jokių investuotojų valstybės ginčių sprendimo mechanizmų, tačiau Vokietija nėra pasirašęs investicijų apsaugos sutarties su JAV. Jeigu kiltų rimtesnių problemų, tai e, manau, kad Vokietijos pramonė būtų to pareikalavusi, tačiau iki šiol jie tokių reikalavimų nekėlė. Kita vertus, ES yra viena šalis, kuri e, procentinė dalimi, kuriai procentinė dalimi e, tenka e, daugiausiai JAF investuotojų palyginti su bruto nacionaliniu produktu ir gyventojų skaičiumi. Ir ji taip pat nėra pasirašyti jokio sustarimo dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo, aš turiu manyje Airiją. Taigi akivaizdu, kad galima užtikrinti investuotojų apsaugą ir nepasitelkus šios investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo priemonės. Tačiau, ponė Reding, yra teisi, galėtų atsirasti tokių aplinkybių, kuriomis mums prireiktų kitokių investuotojų apsaugos formų. Todėl diskusijos dėl e, galimybių išplėsti tarptautinio teismo e, įgaliojimus arba steigti naują investuotojų apsaugos tikrinti teismą galėtų vykti ir Ir aš manau, kad e, tas investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmas neturėtų būti vadinamas e, arbitražo teismu, nes iki šiol veikdavo tik tai e, tam tikros panašios institucijos į arbitražo teismus, kuriuose neposėdžiaudavo nepriklausomi teisėjai. Tai manau, kad diskusija, kurią pradėjo ponas Gabrielis ir kiti, yra nukreipta tinkama linkme, e, siekdam, siekiant e, pakeisti tą pasenusi e, valstybės, investuotojų valstybės ginčių sprendimo mechanizmą, kuris turėtų būti išmestas į istorijos šiukšlyną ir pakeisti į tikrai nepriklausomą tokius ginčius galinčią spręsti institucijų. Ponas Pielneris yra netinkamai informuotas, tarp kitko, dėl E, išsamios ekonomikos ir prekybos e, susitarimo CETA, kuriame numatyta aiški galimybė įsikišti ir apsaugoti investuotojų interesus po to, kai investuotojai jau yra įsikūrę atitinkamą šalies siekiant užkirsti kelią tam tikroms piknaudžiavimo galimybėms. Manau, kad šio principu reikia vadovautis taip pat ir derantis dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės su JAV. Pone Fielneri, pasiskaitykite CETA sustarimą dar kartą, ten rasite mano minėtas nuostatas. Dar vienas rytis yra paslaugos. Manau, kad tai, ką, ką tik paminėjo Ignacijo, taip pat e, turėtų būti siejama su uh, išmintinga, tinkama mūsų interesų apsaugą, ar mes turėtume vadovautis dogminių požiūrių ir teikti pirmenybę vienai ar kitai sistemai. Čia palikime šį klausimą atvirų svarbu, kad e, visuotinės svarbos paslaugos, kurias e, galima organizuoti ir teikti, negaunant valstybės paramos, būtų apsaugotos ir kad e, nebūtų joms e, kenkiama tiek per, per daug atvėrus e, rinkas, tiek per daug reglamentuot. Kodėl aš prie tų teigiamų sąrašų dar savo pasiūlymę ir pranešime grįžtu, tai yra susijęs su naujomis paslaugomis iki šiol. Ir manau, kad taip elgtis yra visiškai pagrįsta. Europos pozicija yra tokia, kad mes apibrėžiame ir nustatome tik tai, kas egzistuoja. O dėl naujų paslaugų deramės iš naujo ir šis principas ir toliau turi būti taikomas, nes aš neesu uh, pasirengęs, nežinodamas, kokios naujos paslaugos gali atsirasti, iš esmės pritarti tiek rinkų atverimui, tiek visiškam šių paslaugų teikimui abiejose rinkose. Aš manau, kad turime palikti galimybę atsiradus naujoms paslaugoms jas iš naujo apsvarstyti. Būtent todėl tokį pasiūlymą ir pateikiau. Kalbant apie telekomunikacijų sritį ir informacijų ir bei ryšių technologijas, tai aš tikrai džiaugčiausi, jeigu atitinkamos nuostatos būtų patikslintos. Vakar dalyvau Hanoveryje informacijos ryšių technologijų parodoje Ten buvo kalbama apie tai, kad e, prieiga prie rinkos, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, nėra reglamentuojama jungtinėse valstijose ir dažnai yra taikomos diskriminacinės priemonės, ypač mažų įmonių atžvilgių, todėl reikėtų kelti klausimą dėl bendrų standartų nustatymo. Taigi šioje srityje Manau, kad dar daug ką galima patobulinti, e, taip pat kalbant apie vartotojų teisų apsaugą elektroninės prekybos rytyje. Būtų taip pat galima pateikti pakankamai išmintingų ir pasiūlyti formuluočių, svarstant domenų apsaugos aspektus. Visiškai pritariu kolegoms, kurie minėjo, kad nedelsant būtina patvirtinti duomenų apsaugos pagrindų direktyvą tam, kad būtų aiškiai apibrėžtas mūsų duomenų apsaugos lygio ir teisės į asmens duomenis e, <clears throat> apriptis. Vakar, e, kalbėdamasis su kolegomis Cebit parodoje, kalbėjau apie tai, kad e, Reikėtų patvirtinti teisės aktą, kuris būtų vienodai taikomas visose valstybėse narėse, kad nepatektume į tokią padėtį, kai dabar e, galioja skirtingi duomenų apsaugos lygiai ir sistemos atskiriuose valstybėse narėse, o Vokietijoje netgi atskiriuose federalinėse žemėse. Toks buvo ir JAF e, informacinių ir ryšių technologijų kūrėjų ir e, operatorių bei programinės įrangos kūrėjų pageidavimas, kad Europoje būtų taikomas vienodas duomenų apsaugos lygis ir e, sistema. Tad kitas klausimas yra darbuotojų teisės. Čia manau, kad jeigu norime pasirašę tokį prekybos susitarimą užtikrinti atvirą konkurenciją, jis turi, ji turi vykti sąžiningai, nes konkurencija padidės atsisakius atitinkamų prekybos apribojimų, todėl konkurencija turi būti grindžiama teikiamų paslaugų ir gaminamų prekių kokybė veiksmingumu, o ne e, socialiniu ir aplinkosauginiu dempingu. Todėl man šis klausimas susijęs su aplinkosaugos standartais ir darbuotojų teisėmis bei darbo sąlygomis yra esminės svarbos, turime užtikrinti, kad šioje srityje nevyktų nesažininga konkurencija, suteikianti privalumų vienoms ar kitoms įmonėms. Šį klausimą turime labai intensyviai svarstyti. Atsiprašau, pirmininkė. Bendroje rinkoje tarp e, Suomijos, Sicilijos, Portugalijos ir Latvijos taip pat galioja skirtingi standartai. Tai ko mes čia siekime ir mes visi pritarėme teiginiui, kad mūsų bendroje rinkoje apsauga yra užtikrinta pakankamai. Dėl to problemų nekyla, tačiau mes tikrai nenorime perkelti darbo teisės nuostatų iš Luksemburgo į JAV. Čia kalba eina apie esminius standartus, kurie yra įtraukti ir į kitus priekybinius susitarimus, kuriuos jau esame pasirašę. Taip pat ir kiti mūsų priekybos partneriai teisėtai ir pagristai kartais netgi yra numatę tam tikras privalomas nuostatas tokiuose sustartyse minėtų standartų laikymosi. Šis klausimas yra pakankamai opus, ypač turint omenyje, kad esama pavyzdžių dėl tam, susijusių su tam e, tikrais konkurenciniais pranašumais dėl minėtų standartų nesilaikymo arba sušvelninimo. Ypač svarbus klausimas susijęs su tuo, kaip vertiname Europos įmonės, kurios Europoje taiko vienokius ar kitokius socialinius standartus, vadovaujasi tinkamomis tradicijomis, e, tiek darbo sąlygų nustatymų, tiek bendarbiavimo su profsąjungomis, e, tuo tarp, kai jos įsikūrė kai kuriuose pietinėse JAF valstijose, tai nieko nenori girdėti apie jokias profsąjungas. Reglamentinio bendradarbiavimo klausimas taip pat buvo minėtas. Manau, kad mūsų parengti ir pasiūlyti modeliai O NCE 29 darbo grupėje, manau, kad e, buvo sutarta darbo grupėse teikti pasiūlymus dėl tam tikrų reglamentavimo standartų, e, kurias turi patvirtinti parlamentai. Manau, kad šio modeliu turėtume vadovautis. Ir tokiu būdu dar turėsime savo ruoštų siekti šiek tiek aiškiau suformuoluoti arba patikslinti komisijos siūlomas nuostatas. Buvo minėtos finansinės paslaugos. Manau, kad mes esame aiškiai suinteresuoti pasiekti susitarimą didžiojo dvidešimtuko kontekste tam, kad užtikrintume finansų rinkų stabilumą. Viską apibendrinant lieka dar keli klausimai. <clears throat> kuri atspindi ir anksčiau kolego minėtas mintis, mes turime suformuoluoti labai aiškę poziciją ES, nes e, sutvirtai įsitikinęs, kad mes turime tam tikrą ekonomikos visuomenės veikimo modelį, viziją ir norime tą viziją eksportuoti į likusi pasaulį ir turėtume tokią savo poziciją pabrėžti, galbūt labiau darybose su JAF, nes būtent JAF nėra e, pasirengusi tokiu mastu dėrėtis. Ignacio kalbėjo apie greitą sprendimo priimimo procedūrą Ir toks e, požiūris, tokie pasiūlymai yra pakankamai kontroversiškai vertinami mūsų diskusijose. Manau, kad mes turime aiškiai parodyti, ko siekiame, o mes siekiame, kad šis prekybos susitarimas atrodytų taip, kaip mums yra priimtina. Todėl manau, kad visiškai teisėta po pusantrų metų vykstančių diskusijų parlamentas įvertintų, kas yra pasiekta, padarytų tam tikras išvadas ir pasisėmęs šviežių naujų jėgų vėl imtųsi darbo tam, kad siektų apginti Europos vizijas ir interesus. Todėl labai svarbu, kad mūsų pozicija būtų kuo vieningesnė parlamente ir norėčiau išvengti, kad diskusijų pabaigoje balsuojant parlamente 365 būtų už ir 320 prieš atitinkamą pasiūlymą, taigi siekime bendromis jėgomis patvirtinti bendrąją poziciją kuri būtų grindžiama mūsų vertybėmis, mūsų standartais. O tai reiškia, kad turime labai atidžiai svarstyti jūsų teikiamus pasiūlymus, labai atidžiai ir intensyviai diskutuoti ir dėrėtis dėl kompromisinių pakeitimų, tačiau taip pat turime atsižvelgti ir į nuomonės teikiančių komitetų poziciją. 14 komitetų pateiks savo nuomonės ir vertimus, parlamento istorijoje to dar nebuvo. Ir e, žinoma, mes norime jų pozicijas atsižvelgti, turint omenyje, kad atskiruose komitetuose dirbantis kolegos gali pas, pateikti ir savo ekspertinių vertinimų, į kuriuos mes galbūt čia neatsižvelgiam pakeitimų teikimo e, terminas. Baigėsi kovo 26 dieną 12 valandą. Kitą laiką galite pateikti savo pozicijos vertinimus, o po to pradėsime darbus, kurie, tikėkime, baigsis ar parengus pakankamai išsamų ir tolygų pranešimą. Gegužės 6 dieną balsuosime komitete, o plenarinėje sesijoje veikiausiai nuo 18 iki 21 gegužės bus balsuojama. Labai ačiū už jūsų pastabas ir dalyvavom diskusijoje. Nekantrai laukiu tolesnės diskusijų eigos. Koordinatoriai pradėjo savo posėdį pusę dvyliktus.